Teiktas septynės rezoliucijos ir balsuosime po diskusijų. Taigi diskusijos šiuo darbo tvarkės klausimu baigiamas. Dabar persime apie paskutinę darbo tvarkės punktą. Tai, tai, tai būtent e, dingusių Ašijos kaimo gyventojų masinės e, kapavietės okupuotos Kipro dalies ornyti vietovėje. Norėčiau pabrėžti, kad e, mums liko labai mažai laiko. Jokių mėlynųjų kortelių neleisiu norėčiau pasiūlyti, kad nebebūtų ir spontaniškų pasisakymų, kad turėtume laiko ir balsuoti, nes jau tikrai vėluojame. Ir turime dar kitų darbų. Taigi, e, prašyčiau jūsų sustikimo, kad taip ir veiktume. O dabar e, vieną minutę, poniai Keller. Taip pat aš žiūrė, labai didžiai sekščiau, kad visi laikytųsi nustatyto laiko. Minutę. Ačiū. 2001 ieškomas asmuo, tiksliau, dingęs asmuo. Tai yra atvira žaizda dabar Kiprė. Ir tai ne tik skaldo šeimas, tai skaldo ir politinė situacija, nes tai yra didžiulis smūgis pačiai visai politiniai situacijai bei galima sustaikymui. Dabar Kiprė E, būtent randamos masinės kapavietės, reikia išsiaiškinti, kas yra tie žmonės ten palaidoti ir juos perduoti artimiesiems. Bet tam reikia pirmiausia e, e, paties Kipro sutikimo ir paties Kipro pagalbos. Ir reikia, žinoma, ES finansinės pagalbos, kad, kad būtų galima tęsti tuos darbus, tai būtent identifikuoti tuos masinių kapavičių palaidotus žmonės. Ir, ir iš esmės aš nesuprantu, kodėl tik devynios valstybės narės sutiko laikytis atinkamų teisinių įsipareigojimų, kad būtų tęsiamas šis darbas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalba eina apie dingusius asmenys Kipre. Mes visi esame sunerime su tuo, kas įvyko, nes e, nuo 74 metų jau yra daug dingusių asmenų. Ir tokie, akivaizdu, kad asmenys buvo nužudyti turkų ir palaidoti masinėse kapavietėse. Tačiau dingusių asmenų komisijos pagalba buvo pavyko surasti tas masinės kapavietės Ašė kaime. Tačiau yra daug žmonių, kurių palaikai niekuomet nebuvo surasti. Europos žmogaus teisų teismas yra priimęs sprendimą prieš Turkiją šiuo atveju. Taigi labai svarbu, kad būtų patvirtinta ši rezoliucija dėl dingusių žmonių Kipre. Pone Vikstrom, vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Graikijos, tra, graikų tragedijoje Antigonė, kuri buvo parašyta 42 metais iki Kristaus gimimo Sofoklio, dėstoma brolio ir sesers istorija ir kaip po mirties Antigonė buvo pasiruošusi imtis visų priemonių kad būtų užtikrinta taika. Taigi motinos dukteris, broliai ir seseris, kaip ta Antigona dabar dingusiųjų bežinios artimieji, daro viską, kad galėtų susigražinti savo artimųjų kūnus. Um, kariškių okupuotoje teritorijoje turi būti leista inspektuoti kapavitas ir nustatyti žuvusiųjų tapatybę tam, kad žuvę galiausiai rastų savo amžinąją polisio vietą. Toliau ponas Korado. Šimtai žmonių dingo Kiprė nuo 74 metų. Ir jų artimieji turi teisę sužinoti, kas su jais nutiko, kur yra jų palaikai. Todėl labai labai svarbu kad mes paremtume paieškas, nes manau, kad palaikų identifikavimas padėtų pasiekti taikos su Turkija. Europos Sąjunga finansuoja e, specialiojo žmogdingusių bežinios komiteto paieškų pastangas, tačiau ir Turkija turi savo darbą padaryti. Todėl gal reikėtų juos prispausti kažkiek tai, kad galų gale išaiškėtų masinių kapavičių paslaptis. Toliau ponas Hadgergigui. Mėly kolegos, jau daugelį metų dešimčiai, dešimtys e, Kipro graikų mokslininkų bando surasti dingusių žmonių palaikus. Tai yra tie veiksmai, kurie yra žmogiškumo apraiška, bandant surasti istorijos pėtsakus ir numalšinti tą skausmą, kurį jaučia tų dingusių žmonių artimieji. Tačiau Turkija dėja neprisideda prie to darbo. Aišku, tuo laikmečiu tai buvo siaubingi įvykiai, siaubingi žudimai. Ir mes labai apgailestaujame, kad negalime surasti tų mirusių žmonių, nužudytų žmonių palaikų. Ir labai svarbu, kad dingusių žmonių komitetas gautų prieigą prie atitinkamų archyvų, bandant surasti tuos palaikus. Ir mes turime padėti šiai, šiam komitetui turime padėti finansinę prasme, kad jie galėtų atlikti savo darbą kiek įmanoma veiksmingiau. Čia yra bandoma surasti visus tų tragedijų, visas tų tragedijų aukas. Ir prie to darbo turi prisidėti ir Turkija. Dėl to aš norėčiau padėkoti visiems Kipro turkams ir graikams, kurie prisideda prie to darbo. Ponas Vandenholzer yra šventa žmogaus teisė pagarbiai elgtis su mirusiųjų palaikais. Ir tą mes paveldėjome iš Graikijos demokratijos. Giminės turi žinoti, kur palaidoti jų artimieji ir turi turėti teisę laisvai lankyti kapavietę bei sužinoti mirties priežastis. Akivaizdu, kad pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės, pamatinės žmogaus teisės ir mes, mums tai nepriimtina. Ši rezoliucija yra vienintelis būdas praktiškai parodyti, kad dingusiųjų bežinios atmintis turi būti išsaugota. Prisiminkime, ką Sofoklis sakė Antigonėje. Mes net turime vadovautas nepykantą, mes turime vadovautas meilę. Neteharos vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Karo nusikaltimai, kurie įvyko 74 metais, kuriuos įvykdė Turkijos armija, kai buvo masiškai išžudyti kiprai, kipriečiai, kurie buvo paimti ne, be laisvės. Ir dabar buvo ašį kaime surastos masinės kapavietės. Turkijos armija nekaltus žmonės išžudė. Ir mes nežinome, kur tie žmonės, kur visi tie žmonės yra palaidoti. Taigi mes reikalaujame, kad Turkija imtųsi atitinks, atitinkamų veiksmų ir e, būtų galima surasti tuos e, žuvusius žmonės ir kad jie prisidėtų prie tyrimų, kurios atliekami dingusių žmonių komitetas. Dėkuoju, ponia, ponis Kristoforų. Vieną minutę. Pone pirmininkė, prieš 40 metų Turkija pažeidė visus Europos ir pasaulio žmogaus teisų principus. Įvyko daug tra didelė tragedija ir Kiprui, ir visai Europos Sąjungai. Tačiau šioje dramoje tragiškiausias dalykas yra susijęs su tais dingusiais žmonėmis, kurių nerandama 40 metų. Tai yra dingę Kipro žmonės. Turkija visiškai atsisako atskleisti archyvinę medžiagą, kad uh, dingusių žmonių komitetas galėtų atlikti reikiamus tyrimus ir surasti tuos palaikus. Kalba eina apie strateginę karinę zoną. Tačiau baisu yra tai, kad tie žmonės dingo be jokių pėdsakų. Tai štai, vat jums Turkija, Turkija, kuri visi, visiškai negerbė mirusiųjų, Turkija, kuri siekia tapti ES nare, štai kokia ji yra, kuri gauna pagalbą iš mūsų, e, pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ponas Papadakis vieną minutę. Pone pirmininkė. Ta drama, kuri įvyko Kipre, okupuotose Kipro teritorijose, tai dabar matome dar vieną nusikaltimą prieš žmoniją. Praėjus 40 metų po Kipro okupacijos nesu, vis dar nesurasti dingę žmonės net nėra aišku, kur yra jų palaikai. Pagalvokime apie tų žmonių artimuosius, kurie reikalauja, kad jiems būtų pateik, suteikta informacija apie jų artimuosius. Europa negali užsimerkti prieš tokius dalykus, turi daryti spaudimą Turkiai, kad jį bendradarbiautų, atliekant tuos tyrimus, ieškant tų palaikų. Ir Čia negalime kalbėti apie politinius žaidimus. Mirtis juk yra šventas dalykas ir Europa negali nusimesti atsakomybės tik dėl politinių priežasčių. Ačiū, ponas Tanokas. Pone pirmininkė, 2011 metais aš kartu su kolegomis rengiau deklaraciją dėl bežinios dingusių žmonių Kipre. Šiandieninė rezoliucija yra dar tik vienas žingsnis tą pačią linkmę, kad būtų uh, gražinti palaikai, kaip manoma, 106 asmenų, kurie buvo brutuliai nužadyti 74 metais. Kai kurie palaikai buvo vėliau ekshumuoti, sunaikinti ir tai yra tiesiog nusikaltimas. Atsižvelgiant į e, žmogaus teisų teismo sprendimą, Turkija privalo identifikuoti visus likusius palaikus ir aiškiai nustatyti asmenų mirties priežaistai tam, kad po 40 metų šeimos galėtų užverti šitą skaudų jų gyvenimo puslapį. Ir būtina nustatyti visas kapavietės, kurios egzistuoja, pirmininkas nutraukia kalbantį. Pone Andersen. Ačiū, ponė pirmininkė, labai daug panašumų tarp Kipro ir Airijos. Abi yra salos ir abi kenčia nuo padalymo, užsienio okupacijos ir konfliktų. Todėl tiesa ir susitaikymas svarbus Kiprui ir svarbus Airijai. Europos žmogaus teisų teismas savo sprendime dėl dingusių bežinios žmonių Kiprė nustatė, kad Turkijos valdžio, valdžia yra atsakinga už pagal antrąjį konvencijos straipsnį vykdomą tyrimą. Lygiai taip pat Junktinės karalystės vyriausybė yra atsakinga už to antro straipsnio pažeidimus ir žudynės Šiaurės Airijoje. Pavyzdžiui, 39 metų teisininko Pat Finukanė nužudimą, kurio 26-asias mirties metinės minime šiandieną. Tam, kad įvyktų susitaikymas Kipre, Turkija turi atskleisti visą susdingusiai žmoniai susijusią tiesą ir atiduoti jų palaikus artimiesiams. Turi būti atliekt, atliktas pirmininkas nutraukia kalbančiąją. Toliau pona Kastaldo vieną minutę. Taip, masinėse kapavietėse yra daug kūnų, tačiau kiek daug jų turi būti tose kapavietėse, kad būtų atsakingai elgiamasi tikriausiai labai daug. Kalbame apie keletą tūkstančių dingusių bežinio žmonių, o 106 žmonių giminės vis dar yra beviltiškoje situacijoje, nes jie negali palaidoti savo savo jiems brangių žmonių palaikų. Europos žmogaus teisų teismas yra prieėmęs aišku sprendimą, kurį turi Turkija vykdyti. Be to, Turkija turi suteikti galimybę susipažinti su archyvinė medžiaga, kad žinotume, kas tada įvyko. Mūsų partneriai turi bendradarbiauti, o negėdingai tylėti. Ir aš manau, kad niekada nevėlu imtis pastangų priversti nutrauktą tylą. Ačiū, panės Ferau. Žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Matome, kalbame apie siaubingus dalykus Kiprė ir Kipro okupacija įvyko 74 metais ir Turkija dėl to kalta, kalta dėl visų tų žudimų. Ir aš norėčiau pris, pasakyti, kad ponas Ferhofštatas 2005 metais apkabino Erdohaną ir šventė tą faktą, kad Turkija siekia tapti ES valstybę narė. Aš manau, kad dabar įmanoma tik vienas sprendimas. Reikia nutraukti dėrybą su Turkija dėl įstojimo ES. Ačiū. Domnu Polčiak, un minut. Ačiū, e, panas Polčiakas, vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, kad remiantis Europos žmogaus teisų teismo praktika Turkija pažeidė tų žmonių teisės, kurie neteko savo artimųjų. Ir Turkija taip pat neišmokėjo kompensacijų pagal Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Tai yra skandalas. nes ši valstybė pasi, pasi, pasirašė Europos žmogaus teisų konvenciją ir antra vertus nepripažįsta Kipro. Tarkija neišmoka kompensacijų aukoms. Aš manau, kad ES moka jau pakankamai pinigų Turkijai, kad Turkija galėtų iš tų pinigų ir aukoms šį beitą atseikėti. Uh, Pane Sekėvičiu, vieną minutę. Pane pirmininkė, gerbimi kolegos, konfliktas tarp Graikijos ir Turkijos bendruomenių turi jau ilgą istoriją. Apie 2000 žmonių yra dingę, jie laikomi dingusiais bežinios. žinios ir komitetas, atsinkamas komitetas bando dabar išsiaiškinti, kasgi ištiko e, tuos žmonės. 1974 metais e, e, šie žmonės greičiausiai buvo nužudyti Turkijos e, kariškio. Tai jau buvo konstatuota, bet Turkija nenori bendradarbiauti ir nenurodo, kur yra tos masinės kapavietės. Mes turime kreiptis į atinkamas institucijos, kurios galėtų padėti mums Mes šią, šią rezoliuciją norime padėti šį dramatišką konfliktą Kiprė išspręsti. Nes e, artimieji nori rasti žuvusius savo šeimos narius. Kristogonas, vieną minutę. Kristoninos, vieną minutę. Turkijos invazija Kipre 1974 metais yra absoliuti okupacija, 40 procentų salos yra okupuota, tai yra siaubingi tarptautinės teisės pažeidimai. Pažeidimai, dėl kurių Turkija buvo nekarta pasmerkta žmogaus teisų teismo. Ši okupa, šios okupacijos metu buvo padaryti baisūs karo nusikaltimai, masiniai žudimai. 1600 Kipro graikų buvo nužudyti arba įkalinti. Dabar jau 40 metų nerandame tų žmonių palaikų. Turkija bando dangstyti tuos nusikaltimus nuolatos. Neseniai, pavyzdžiui, matėme, kad palaikai buvo perkelti iš Asija kaimo į kitas teritorijas, net nėra aišku kur. Ir Europa negali taikstyti su tokiu elgesiu. Kalbėt, kalbėtoje nutraukė pirmininkas. Ponas Kava, ačiū ponė pirmininkė. Tai baisi asmeninė trauma, kai nežinai, kur yra palaidotas tavo artimasis. Dingusių žmonių komitetas, kuris buvo įsteigtas prieš 34 metus, dabar surado 568 aukas iš abiejų bendruomenių, bandant užbaigti tą dramą žuvusių artimiesiems, kalba eina apie daugiau nei tūkstančių dingusių kipriečių abiejose salos pusėse. Aš norėčiau pasiūlyti štai ką, atėjo laikas rimtai svarstyti šiuos tragiškus klausimus. Aš manau, kad e, Pietų Afrikos apartheido e, nusikaltimai čia yra panašus ir taip pat kyla klausimas dėl to, kur yra galutinė polsio vieta tų galybės išžudytų žmonių. Mes turime naudotis visomis, visais diplomatiniais kanalais ir bandyti surasti atsakymus į klausimą, kur yra tie palaikai. Dėkoju. Ponas Funtulis. Mėly kolegos. Mes kalbame apie faktus, kurie surašyti dokumentuose, tačiau tiem žmonėms artimiesiems tai nėra paprasti skaičiai surašyti dokumente, tai yra jų artimieji, kurių palaikų jie nesuranda. Tie žmonės buvo žudyti okupacijos metu. Tai yra karo nusikaltimai, kuriuos padarė Turkijos armija, okupantų armija ir Turkija nėra nubausta dėl tų nusikaltimų. Ir netgi nėra surasti tie žuvusiųjų palaikai. Ir turkai bandė paslėpti palaikus, jie perkelė juos į kitas vietas, kad niekuomet nebūtų jie surasti. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Înainte de aceasta fac un apel la colegi să coboare puțin tonul discuțiilor pentru ca să putem. Komisija, norėčiau štai ką pasakyti kolegų. Prieš suteikdama jums žodį noriu paprašyti kolegų visiems nusiraminti salėje. Ir prašau salėje tylos, kad išgirstumėte komisijos nuomonę. Na, ačiū ponia pirmininkė, mano o, o, kolegė Frederika Moherini paprašė perskaityti jos pareiškimą parlamentui. ES gerai žino, kokios yra tragiškų 74 metų ir 79 metų įvykių pasiekmes Kipro gyventojams. Ypač tai skaudus klausimas tiems, kurių artimieji dingo be žinios. Ir abi bendruomenės išgyvena pakankamai sudėtingą laikotarpį, tačiau ateina laikas, kada praeitį e, su praeitimi reikia atsisveikinti, bet tai įmanoma tik tada, jeigu bus atsisveikinta su artimaisiais. Todėl komisija visapusiškai remia bežinios dingusios menų paieškos komiteto tyrimus ir šio komiteto humanitariniai įgaliojimai yra skirti palengvinti artimųjų dalę bei taip, žengiant tokiu keliu, žengti link susitaikymo Kipre. Europos Sąjunga šiuo metu yra vienintelis bežinios dingusios menų paieškos komiteto finansuotojas. Beveik 8 milijonai eurų buvo skirta šiam komitetui iki šiol ir komisija ketina toliau teikti finansinę paramą. Mes ketiname skirti 2,5 milijono eurų šiai, šiam komitetui 15 metais. Taip pat labai noriu padėkoti Europos parlamentui, kuris um, iš savo pusės skiria papildomų lėšų komitetui. Ir norėčiau asmeniškai padėkoti buvusiems nariams Ivanis Kasulinis, Dimitrijų ir Pusudil, Busudil kolegai, kurių Soharus NHJU už jų asmeninės pastangas. Komisija visiškai pritarė, kad daugiau reikia dirbti, kad visi dingę be žinios žmonas būtų atrasti, ar tai jų palaikai ir bėgant metams, aišku, visą tai tampa tik sunkiau, nes dinksta užmarštin informacijos šaltiniai arba prie jų neįmanoma prieiti. Todėl labai svarbu, kad Kipro bežinios dingusios menų paieškos komitetui būtų suteikta šimtaprocentinė galimybė susipažinti su archyvais ir taip pat dirbti militarizuotoje Kipro salos dalyje, kad būtų nustatyta teisybė. Garbus parlamento nariai, dingę asmenys yra humanitarinis klausimas. Ir jis, kaip kai kurie kiti klausimai, rodo, kad būtina sąžiningai, teisingai įspręsti, jeigu norime pasiekti susitaikymo Kipro saloje. Todėl mes tikrai remiame Kipro pastangas, o Kipras vadovaujasi jungtinių tautų deklaracijomis ir taisyklėmis. Iš savo pusės komisija yra pasirengusi padėti jungtinių tautų specialiajam pasiuntiniui surasti teisingus atsakymus ir padėti dviem bendruomenėms susitaikyti. Ačiū komisijai. Pateiktos, e, pateikti septyni rezoliucijų projektai. Diskusija baigta ir iš karto pereisime prie balsavimo. Înainte de a trece la votare, am o... Gerai, prieš perinant prie balsavimo, noriu perduoti GUE grupės narės ponios Forenzos prašymą, patenkinti jos prašymą pasisakyti. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, vakar. Girdėjome salėje, kad 300 žmonių nuskendo.